tinklalapyje. Kon komitetas atsiuntė pataisytą e, variantą, teksto variantą. Jei per 24 valandas negausime e, jokios politinės frakcijos ar parlamentarų grupės e, prieštaravimo, jis bus laikomas patvirtintų. Tekstą galite rasti internetinėje svetainėje. Taip pat norėčiau pranešti, kad trečia.